Dear colleagues, we can uh, start our meeting. Mėly kolegos, galime pradėti posėdį. Pirmasis darbotarkės klausimas yra darbotarkės tvirtinimas. Turiu priminti kolegoms, kad balsavimas dėl pono Filnerio nuomonės projekto dėl tipų tvirtinimo, 11 klausimas, kuris buvo numatytas rytoj, atidedamas 28 dienos posėdžiui. Jeigu niekas neprieštarauja, galima patvirtinti šią darbo tvarkę. Trečias klausimas pranešimai. Life darbo grupės posėdis. Life darbo grupės posėdis vyks rytoj 8 lapkričio nuo 13 iki 15 valandos ASP 3G2 salėje. Ir pareigūnai atsakingi už live programą iš aplinkos direktorato ir esmę dalyvaus e, toliau e, ataskaita apie misiją į Rūro regioną. Posėdžio dokumentuose yra ir ataskaita apie šią misiją, kuri vyko rugsėjo 19-21 dienomis. Trečias klausimas - bendras Agri Envy posėdis. Jis vyks Strasbūre pirmadienį, lapkričio 21 dieną 19 val. ir bus skirtas ES miškų strategijai. Ir dalyvaus komisijos narys Hoganas, darbo tvarkės projektas bus išsintinėtas netrukus. Vertimas šiandien yra į 21 kalbą. Taip pat e, šios dienos posėdis yra transliuojamas internetu. Ketvirtas klausimas. Turiu priminti, kad reikia patvirtinti gegužės 23-4 posėdžio protokolą, birželio 21, liepos 11-12 ir rugsėjo 8. Jeigu niekas neprieštaraus iki posėdžio pabaigos, e, protokolai bus laikomi patvirtinti. Toliau penktas klausimas, keitimasis nuomonėmis su ponu Gert Danset, ECA vykdomojo direktoriumi. Kaip žinote, mes palaikome reguliarų dialogą su agentūriu. Ir tokiame kontekste mes e, sustinkame su direktoriumi ir galime aptarti agentūros darbo programą, ypač e, jos strateginius tikslus iki 18 metų. Ir iš karto suteiksiu žodį ponui Dancet. Ir po to bus žodis suteiktas komiteto nariams, prašom. Thank you and uh, good afternoon. Ačiū ir laba diena visiems. Gerbiamas pirmininkė, pirmininko pavaduotojai, gerbiami komiteto nariai. Man malonu būti čia ir pasikeisti su jumis nuomonėmis apie Europos cheminių medžiagų agentūros veiklą. Pradžioje aš pristatysiu savo agentūros veiklą. Konkrečiai apžvelgsiu jos naudą, susidorojant su kai kuriais iššūkiais, su kuriais Europos susidūrė šiandieną. Įvardinsiu man asmeniškai kylančius iššūkius Taip pat lauksiu jūsų nuomonių ir atsakysiu į klausimus, jeigu jų būtų. Tai yra sudėtingas laikotarpis. Piliečių nepasitenkinimas auga, ekonominis augimas šlubuoja, nerimaujama dėl klimato ir taršos. Atremiant šiuos iššūkius esminį vaidmenį vaidinate jūs laikausi nuomonės, kad kiekviena ES institucija turi prisidėti prie sprendimų paieškos, antraip jos tiesiog bus problemos dalimi. Norėčiau paaiškinti, kuo mano agentūra gali būti naudinga, tačiau prieš tai noriu pakalbėti apie tai, ką Europa daro teisingai. Visų pirma, vadovaujame e, perėjimui prie saugesnių cheminių medžiagų ir tuo galime didžiuotis. Markas Aurelijus kuri seniai seniai yra pasakęs, kad kopijavimas yra pati nuoširdžiausia mylikavimosi forma. Mes turime išties būti pamalonintais, kad Europa savo veiksmais įkvepia tiek daug pasaulio valstybių. Visų pirma, pakalbėsiu apie agentūros naudą Europos piliečiams. Mūsų dėka Europa yra saugesnė. Be abejo, e, pokyčių per vieną dieną negalime pasiekti. Nors ryčio reglamentą galima prilyginti revoliucijai, jo poveikis yra daugiau evoliucionuojantis. Atrodytų, kad, tai- kad apie tai nereikia kalbėti, kad tai neįdomu, tačiau faktai lieka neužginčiami. Prieš dešimt metų patvirtintas teisės aktas tyliai, veiksmingai ir nematomai teigiamai veikia žmonių sveikatą ir aplinką. Galiu pateikti vieną konkretų pavyzdį, kaip ryš reglamentas prisideda prie mūsų geresnės sveikatos aplinkos ir tuo pat metu leidžia sutaupyti pinigų. Pavyzdys yra susijęs su švinu. Iki visai neseniai švinas buvo naudojamas tokiuose vartotojams skirtuose produktuose kaip marškinėliai su aplikacijomis, užtrauktukai ir apdorota plasmasė. Žinoma, kad net mažas švino kiekis gali padaryti didelę žalą ir negryžtamai paveikti smegenis. Tai ypač pasakytina apie vaikus iki trijų metų. Ryšio reglamento dėka tokiuose produktuose švino naudojimas yra ribojamas. Vadinasi, švinas nebekelia grėsmėse 13 milijonų vaikų. Išsaugomi jų gebėjimai galimai mokytis ir sutaupomos švietimo lėšos. Yra ir daugiau tokių pavyzdžių. Šimtai pavojingų medžiagų yra stebimos arba joms taikomos griežtesnės kontrolės priemonės. Turėdamos daugiau žinių apie medžiagas, įmonės Europoje jau dabar gamina ir pardavinėja saugesnius produktus. Vis daugiau įmonių ir sektorių imasi iniciatyvos ir patys atsisako pavojingų medžiagų. Visa tai yra labai naudinga Europos gyventojams. Be to, mūsų dėka piliečiai yra geriau informuoti. Jeigu Kofi Anand buvo teisus sakydamas, kad žinios yra gale, o informacija išlaisvina, tuomet ryč reglamentas piliečiams iš tiek suteikia galę ir laisvę. Pereitais metais pasakojau Jums apie geresnę informacijos, apie cheminės medžiagas paiešką mūsų svetainėje. Malau Jums pranešti, kad e, nuo sausio mėnesio, kai buvo paleista paieškos sistema, ją pasinaudojo jau 2 milijonai asmenų. Per paieškos sistemą jie sužino apie konkrečios cheminės medžiagos poveikiems patiems, e, šeimai, darbuotojams, klientams ir aplinkai. Gautos žinios turi įtakos jų priimamiems sprendimams. Mūsų sukurta cheminių medžiagų duomenų bazė yra pati išsamiausia pasaulyje. Joje nemokamai galima gauti lengvai suprantamą informaciją apie 120 tūkstančių medžiagų. Mobiliųjų programų kuriejai, akademikai, žurnalistai galės analizuoti, palyginti ir kūrybiškai apjungti duomenis, stavo, taip savo ruoštų prisidedami prie didesnio žinojimo ir apsaugos. Be to, kadangi esame sukaupę duomenų, kurie būtų labiau naudingi piliečiams, rengiame naują internetinę svetainę skirtą būtent piliečiams. Joje bus informacijos ir apie nanomedžiagas. Kaip žinote, komisija kreipėsi į mūsų prašymų įsteigti Europos observatoriją nanomedžiagų klausimų. Ketiname, atsižvelgdami į turimus išteklius, padaryti viską, ką galime, kad vartotojai gautų patikimą informaciją apie nanomedžiagas, su kuriomis jie susiduria piliečiai vis dažniau į mūsų agentūrą kreipiasi tiesiogiai. Tuo mes labai džiaugiamės. Tai parodo, kad žmonės pasitikė mūsų darbais ir patarimais. Klausimai, kurie aktualiausi piliečiams, jums yra gerai žinomi. Visų pirma, tai glifo glifosato problema. Žmonės e, mus ragina atlikti išsame šios medžiagos klasifikavimo analizę, nes kai kurių mokslininkų nuomonė ši medžiaga sukelia vėžį. Su interesantais bendraujame atvirai, aiškiname jiems, e, koks yra harmonizuotas medžiagų klasifikavimo procesas, prašome srityje dirbančių asmenų parodyti susidomėjimą, organizuojame viešas konsultacijas. Kita mėnesį komitete bus pristatytos svarbiausių suinteresuotų asmenų prezentacijos to posėdžio metu. Ši medžiaga bus apsvarstyta pirmą kartą. Tikiuosi, kad rizikos vertinimo komitetas galės iki kitų metų vasaros pateikti nuomonę dėl glifosato. Kita aktuali medžiaga - cheminių medžiagų bandymai su gyvūnais. Su mumis susisiekę piliečiai pagėdauja, kad tokia praktika būtų nutraukta ar bent jau ribojama iki absoliutaus minimo. Puikiai žinote, kad tokios praktikos nutraukti neįmanoma, nes nėra alternatyvių būtų, kaip įsiaiškinti tokias medžiagos savybės kaip e, karce erogeniškumas ar toksiškumas reprodukciniai sistemai. Stengiamės, kad bandymai su gyvūnais būtų atliekami kuo rečiau. Tai yra konsultuojame įmonės, skatiname keisti bandymus su gyvūnais alternatyvomis, reikalaujame įmonių tinkamai apsvarstyti alternatyvų galimybę prieš užsakant bandymus su gyvūnais. Komisijos organizuojama konferencija šiuo klausimu turėtų įvykti gruodžio mėnesį. Klausimo pradžioje įvardinau ir kitą problemą, tai yra lėtas ekonominis augimas. Pagal kuriamas pajamas e, cheminių medžiagų ir metalų pramonės yra labai svarbios mūsų ekonomikai, tačiau dar svarbiau yra tai, kad jos yra visos Europos gamybos pramonės pagrindas. Visai gamybos pramonė yra labai svarbu gerai veikiantis cheminių medžiagų sektorius, kai gaminamų metalų rizika yra žinoma ir kontroliuojama. Saugus medžiagų naudojimas yra naudingas ekonominė prasme, taip pat ir dėl to, kad pagaminti produktai yra švaresni. Gaminiai, kurie atitinka REACH reglamentus, šiandien įgyja konkurencinį pranašumą visame pasaulyje. Iš anksto pranešdami apie ketinimus uždrausti pačias e, pavojingiausias medžiagas, skatina, skatiname inovatyves įmonės ieškoti saugesnių alternatyv, alternatyvų. Amerikiečių mokslininkai atliko tyrimą ir nustatė, kad skirtingai nuo JAV, ES teisės aktai Europoje efektyviau skatina keisti pavojingas cheminės medžiagas alternatyvomis. Nuo ryšio reglamento patvirtinimo užregistruota daugiau nei 1500 e, naujų ir švaresnių cheminių medžiagų. Pramonė pripažįsta, kad inovacijos yra reikalingos ir kad naujienas rinkai turi pristatyti daug greičiau. Čia taip pat matoma ryč nauda. Keliami mažesni teisiniai reikalavimai naujoms cheminėms medžiagoms, kurios naudojamos tyrimuose ir plėtroje. Turime taip pat priimti domen pramonės skundus dėl darbo naštos ir kaštų susijusių su ryč reglamento gyvendinimu. Tai ypač aktualu įmonėms, kurios teikia prašymą leisti naudoti itin didelį susirūpinimą keliančią medžiagą arba įmonėms, kurios siekia registruoti medžiagą, kurios gamybos apimtis yra mažos. Sunkiai dirbame su suinteresuotais asmenimis, kad reikalavimų laikymasis būtų prieinamas ekonominė prasme veiksmingas ir nuspėjamas. Visos ES institucijos gali padėti mažoms įmonėms, užtikrindamos joms finansinę ir kitokią pagalbą Europą ir nacionalinių lygmenių. Reikalavimų laikymasis yra svarbus visiems. Kalbant apie Europos ekonominį augimą, Europos įmonės investavo daug, kad būtų galima e, laikytis REACH reglamento. E, svarbiausias dalykas yra užtikrinti, kad Europos įmonių investicijos į saugą būtų išnaudotos pagal ryčio reglamentą sukaupti duomenys gali būti panaudoti ir kitos rytise, pavyzdžiui, e, gyventinant oro e, vandens taršos e, teisės aktus. Aš tikiuosi, kad mm, ateityje reikalavimų pagal reglamentą laikytis kainuos mažiau. E, be abejo, ryčio reglamentas sukuria kaštus įmonėms, tačiau taip pat skatina inovacijas. Svarbiausias dalykas užtikrinti, kad Europos įmonių investicijos e, būtų išnaudotos. Trečias dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, tai klimatas ir poreikis paversti ribotus išteklius atsinaujinančiais. Mes renkame duomenis, kurie yra labai svarbus, aiškinantis, kaip cheminės medžiagos veikia aplinką Be abejo, cheminės medžiagos yra žiedinės ekonomikos dalis. Žiedinė ekonomika negalėtų egzistuoti, jei nežinotume ir nekontroliuotume į pačių pavojingiausių cheminių medžiagų. Agentūros vaidmuo, formuojant Europos politiką šiuo klausimu, yra pagalbinis. Tai gali būti dar vienu pavyzdžiu, kur Europa yra lyderis pasaulyje. Padedama tokių agentūrų kaip mūsų, komisija dabar turi gyvendinti savo ambicingus tikslus. Galiausiai norėčiau pasidalinti su jumis man pačiam kylančiais iššūkiais. Mano kadencija e, artėja į pabaigą, tad man įkvep, e, mane įkvepia prezidento Obama žodžiai. Aš tiesiog estafetės dalyvis. Mano darbas yra teisingai perduoti estafetės lasdelę kitam ir suteikti jam ar jai pranašumą. Štai trys dalykai, kurie mane neramina. Visų pirma, tai yra 2018 metų terminas ryč registracijai. Norėčiau Jums priminti, kodėl tai yra svarbu. Tik jei viskas bus padaryta iki nustatyto termino, mes suturėsime tai, ko reikia pagal ryč reglamentą. Įsames žinias apie šiandien Europos rinkoje esančias cheminės medžiagas. Iki nustatyto termino įmonės užregistruos daug daugiau cheminių medžiagų nei iki šiol, įskaitant ir medžiagas, kurių pagaminama viena tona per metus. Man kyla du įtarimai. Tai yra, kad daug įmonių vis dar nežino apie joms tenkančias pareigas. Tuo tarpu kitos nusprendė neregistruoti medžiagų, tačiau apie tai e, klientų neinformavo tokiems klientams, kurie pasikliauja jiems reikalingomis cheminėmis medžiagomis, tai gali turėti tragiškų pasiekmių. Prašau padėti mums paskleisti žinę. Gamybos įmonės turi užtikrinti, kad tiekėjai užregistruotų cheminės medžiagas, kurių gamybos apimtis yra nedidelės. Jei jums reikia pagalbos, tegul susisiekia su mumis. Antras dalykas, kuris mane neramina, tai neišspręsta duomenų apie užregistruotas medžiagas kokybės problema. Dviejose treštuliuose mūsų išnagrinėtų bylų duomenys nėra pakankami. Tai dažniausiai susijęs su ilgalaikiu cheminės medžiagos poveikiu. Dėl prastos duomenų kokybės mes nežinome, kokia realiai kyla grėsmė naudojant pavojingas medžiagas agentūra ir valstybės narės daugiausiai dėmesio skiria toms byloms, kur cheminė medžiaga kelia didelį susirūpinimą, o jos poveikis gali būti ženklus. Tam tikrą poveikį galima išsiaiškinti tik atlikus bandymus su gyvūnais. Taip pat mes negalime pasikliauti tik formaliu lietu sprendimo prieimimo procesu. Norime, kad pramonė prisijimtų įsipareigojimą teikti kokybišką informaciją apie medžiagą pagal ryčias e, standartus. Džiaugtumės, jei jūs galėtume padaryti papildomą spaudimą. Trečiasis dalykas - autorizacijos proceso peršyra, o konkrečiai jūsų komiteto vaidmuo įvertinant socialinius ir ekonominius dalykus. Ši Šią peržiūrą paskatino Europos parlamento rezoliucija patvirtinta e, lapkričio 25 dieną 2015 metais. Kartu su valdyba įvertinome jūsų išsakytas kritinės pastabas ir ėmėmės praktinių priemonių. Birželio mėnesį Buvo organizuotas susitikimas su komisija, parlamento nariais ir suinteresuotais asmenimis dėl to, kokį vaidmenį įvertinant riziką turėtų suvaidinti socialinė ir ekonominė analizė. Rengiame praktinį vadovą įmonėms kuris yra skirtas pagerinti pariškas dėl socialinio ekonominio poveikio, dėl saugesnių alternatyvų ir priežasčių, kodėl jos negali būti pritaikytos kartu su komisija dirbame, kad supaprastintume paraiškos procesą medžiagų, kurių gamybos apimtis nedidelės atžvilgių. Patobuliname mūsų pačių nuomonių rengimą, kad jos taptų suprantamesnės ir nuseklesnės. Pažangą su valdyba aptarsime gruodžio mėnesį, o jums ataskaitą pateiksime raštu. Ponas pirmininkė, pirmininko pavaduotojai, gerbiami komiteto nariai, dar kartą dėkoju Jums, kad pakvietėte e, pabendrauti su Jumis. Noriu padėkoti Jums už nuolatinį susidomėjimą mūsų darbu ir e, paramą e, kitais metais organizuojamam ekspertų renginiui. Nuoširdžiai norėčiau padėkoti poniai Džiulijai Girling, kurios atsidavimas ir supratimas yra pavyzdiniai. Džiaugiuosi girdėdamas kad e, komiteto delegacija lankysis kitais metais Helsinkyje. Tikiuosi, kad e, kai su kai kuriais e, jūsų pasimatysiu trumpame pristatyme, kurį Julija organizuoja parlamente rytoj ryte. Tikiuosi, kad jums bus naudinga giliau daugiau susipažinti su mūsų darbu. Dar kartą ačiū ir laukiu jūsų klausimų. Thank you very much. And, uh... Labai ačiū. Pradame diskusiją ir pirmiausia suteikime žodį Žiūrėjai Galing, kuri yra kontaktinis asmo. Ačiū pirmininkė, dėkoju Gercui už malonius žodžius. Aš detaliai neaptarnėjusiu jūsų viso pristatymo, jis buvo naudingas, aptarė svarbiausius dalykus. Norėčiau iškelti konkretų klausimą kurį man pateikė įvairūs subjektai iš pramonės srities ir NVO. Tai yra susijęs su informacijos prieinamumu, jūs tai šiek tiek minėjote savo pasisakymę. Problema yra ta, kad turime įvairių agentūrų. Jūsų agentūra EMA ir EFSA, kurios renka panašią informaciją. Jos kiekis didės, aišku, toliau dirbant su e, endokrininio sistemom ardančiais chemikalais. Ir kalba būtų apie e, informacijos tvarkymą. Kiekviena agentūra tai daro šiek tiek skirtingai. Priklausomai nuo to, kokia politika yra agentūroje, ar E, kokioje srityje dirbama. Jeigu būtų taip, kad Europos agentūros e, vienodai kažkaip traktuotų duomenis, e, ypač viešus duomenis, daug nerimaujama dėl testavimo su gyvūnais. Ir manoma, kad dėl ryč direktyvos E, padidėjo tų bandymų skaičius, kadangi tai vyksta. Ir nacionalinės institucijos taip pat e, renka informaciją, taip pat verslo įmonės. Tai aš manau, kad pats laikas paprašyti agentūrų suderintai tvarkyti tą informaciją. Mes galėtume imtis vadovaujančio vadmens e, tai rengiant ir geriausia turbūt būtų pirmiausia surenkti klausimus, kur visos trys agentūros galėtų sudalyvauti gana neformaliai. Taigi norėjau paklausti jūs, ar jūs sutinkate, kad tai reikia daryti ir antra, ar jūs ir jūsų agentūra dalyvautų tokiame procesą, jeigu jis būtų pradėtas. Labai ačiū. Galime steigti žodį mūsų vicepirmininkui. Ačiū pirmininkė. Labai malonu, ponė Dansat. Kaip žinote, aš labai gerbiu jūsų agentūrą. Tikriausiai pameta, praėjusiais metais parlamentas patvirtino rezoliuciją prieštaraujant PVC perdirbtam panaudojimą. Kadangi. Ir šis klausimas buvo aptartas su ekos valdyba, darbuotojais, ekspertais. Ačiū Jums už kontaktus su organizavimą ir pozityvų požiūrį, tačiau Provokuojantis klausimas būtų toks, kokia situacija dabar? Ar ECA komitetai pakeis praktiką ir turės drąsos atmesti netais, neteisingą panaudojimą tų medžiagų? Ir e, daugiau informacijos tiesa apie alternatyvas. Ačiū. Toliau panedalį. Ačiū, Chair, and thank you, Mr. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Dansartai, kad atvykote pas mus. Norėčiau paminėti 117 medžiagų sąrašą, kurio, kurį parengė ECA veiksmų planui 17-19 metams. Medžiagų skaičius, kurias reikės vertinti rytoj, 24-4 yra mažesnis negu anksčiau. Ir atrodo, kad ECA sakė, kad reikia užbaigti vertin, e, prieš vertinimą reikia kažką padaryti su tomis medžiagomis. Viena vertus tai galbūt prasminga ir turiu keletą klausimų dėl to. Pirmiausia, kaip galite jūs užtikrinti, kad netlygintume toms, neskatintume tų bendrovių, kurios pateikia prastos kokybės informaciją ir kaip dėlsime patikrinti medžiagas. Užtrunka iki ketverių metų, kol pradama, pradamas medžiagos vertinimas. Kad pasiektume komisijos tikslą visas medžiagas įvertinti 20 metų, reikia taip tempo. Kita vertus, nerimavimą, kad, kad pats procesas E, viskas sulėtina. Kaip jūs ketinate elgtis ir ar komisijos tikslas bus pasiektas? Ačiū. Ponas Dėmes Makar. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu olandiškai. Ačiū už Jūsų pasisakymą, ponė Danskart. Jūsų e, kalboje minėjote žiedinę ekonomiką. Ir mano klausimas yra susijęs su mano darbu kaip šešėlinio pranešėjo mano frakcijoje, EKR frakcijoje, dėl žiedinės ekonomikos paketo. Norėčiau užduoti Jums klausimą apie tai. ES veiksmų planas žiediniai ekonomikai e, skirtos tam, kad būtų stimuliuojama antrinių žaliavų rinka. Ir čia yra susijęs tai ir su cheminių medžiagų politika. Kai kurios medžiagos yra pavojingos ir gali išlikti e, perdėgymos rautose ilgą laiką. Pagal jūsų veiksmų planą 18 metais reikėtų išanalizuoti politikos galimybės ir sąsajas su teisės aktais dėl atliekų perdirbimo, ypač galvojant apie tai, kaip sumažinti pavojingų cheminių medžiagų kiekį perdirbtose medžiagose. Ir jūs sakote, kad jūs norite suvaidinti savo vaidmenį šioje srityje. Ką tai reiškia? Ar jūsų agentūra dalyvaus šiame procese? Būtų įdomu sužinoti. projektą, tai kokia būtų jūsų vizija? Gal galite papasakoti, koks vyksta parengiamasis darbas šioje srityje? Ačiū, pane Melior. Ich ähm, <clears throat> möchte mich auch erstmal ganz herzlich. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymą, apskritai už Jūsų darbą. Taigi dėkoju Jums, Jūsų darbuotojams už Jūsų darbą. Turiu du klausimų. Pirmia, klausimus. Pirmiausia, komisijos narys Andriukaitis yra pateikęs pareiškimą dėl, dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Jūsų vaidmuo šioje srityje yra svarbus. Ar e, jūs esate pasirengę dirbti šioje srityje, prisimti tą vaidmenį? Antra, jūs minėjote bandymų su gyvūnais problemą. Žinau, kad yra pasiekta tam tikra pažanga šioje srityje. Ir mano klausimas yra toks, per ilgesnį laikotarpį reikėtų iš vis atsisakyti bandymus su gyvūnais. E, norėčiau žinoti, ar tai iš vis yra įmanoma. Ačiū, pane Darnano. Pane Darnano, ačiū, pane pirmininkė. Ačiū Jums, direktoriau, už Jūsų pasisakymą. Aš norėčiau pakalbėti apie fitosanitarinius produktus. Peržiūrint E, ekologiško ūkininkavimo direktyvos peržiūrą, e, reikia sukurti naujas sąlygas dėl fitosanitarinių produktų panaudojimo. Žemės ūkio komiteto kolegos numato, kad galima būtų toleruoti tam tikrą dalį cheminių medžiagų, pesticidų tose ekologiškose produktuose. Na ir kalbant apie konkurencingumą, naujoves, taip pat žmonių sveikatos apsaugą, norėčiau paklausti apie pavojų, kokį, kurį kelia ekologiškas sektorius. Kokie čia pavojai yra, egzistuoja, nes galbūt galima prarasti tą pridėtinę vertę, kai kuriais atvejais, kam reikia bausti tokį aukštos kokybės sektorių, kuomet netenkinama net paklausa. Taip pat pagal prancūzų vartotojų tyrimo organizacijos duomenys rizikuojama prarasti tam tikrą autoritetą e, šioje srityje. Na ir pagaliau. Taip pat reikia siekti, kad e, produktai būtų saugus žmonėms e, vartoti. Kaip tai visą tai bus atsižvelgiama rengiant teisės aktus. Labai ačiū. Nežinau, ar dar kas iš narių norėtų kalbėti. Na, tuomet galime išklausyti Domo direktorius atsakymu. Ačiū pirmininkė, ačiū parlamento nariams už klausimus, ačiū už pastebėjimus. Bandysiu atsakyti į klausimus tą tvarką, kurią jie buvo užduoti. Pradėsiu nuo klausimo dėl vieningo ar suderinto saugos informacijos formato, kurį galėtų naudoti visos, visos agentūros. Norėčiau tik tai atkreipti dėmesį, kad e, mes e, labai norime dalyvauti tokiame darbe. Ir šiuo požiūriu pasiekta jau nemažai pažangos, ypač uh, siekiant sukurti suderintą formatą kartu su e, EFSA, e, skirtą pesticidų e, medžiagoms, kur turime kompetenciją peržiūrėti pesticidų aktyves, aktyvesias medžiagas, taip pat peržiūrėti tos produktus, kurių sudėti yra tokios aktyviosios medžiagos. Mes esame atsakingi už aktyviųjų pesticidų medžiagų klasifikavimą. Ir Iš ties čia jau padarėme pažangos, kurdami bendrą formatą, kurią naudojantis archyvės narės galėtų teikti informaciją, kai yra atlikusios mokslinį darbą ir iš, iš tiesų peržiūrint taip pat ir pramonės sektoriaus atliekamą darbą, taip pat padarėme pažangos siekiant susidarti kad e, duomenų pateikimo e, tokia brandolinė struktūra yra geriausias būdas e, gauti suderintą informaciją apie patikimų studijų informaciją, siekiant duomenis pasiekti apibendrint, pateikti apibendrintai. Tai e, iš tiesų na, esame pasirengę dalyvauti, siekti tolesnės pažangos šioje srityje ir esame atviri visom iniciatyvom nu, iš jūsų pusės. Dėl e, jūsų pernai patvirtintos rezoliucijos dėl konkrečios leidimo paraiškos, tai būtų PHP perdaptose medžiagose. Taip iš tiesų tęsėme ir atlikome tą darbą, kurį pažadėjome atlikti, kaip sakiau, pažangą aptarsime. Ta, aptarsime tą pažangą su savo valdymo taryba ir tuomet atsakysime jums raštu kitų metų pradžioje. Šiuo klausimu valdymo taryba pasėdžiaus e, gruodį, kaip tik tuo metu bus aptartas šitas klausimas. Ir e, žinoma, kalbant apie gaunamos informacijos e, standartą ir įdidinti nedinę kaštų, turime siekti pusiausviros tarp poreikio gauti tinkamą informaciją, tokios informacijos išsamumo. Ir kai pagal teisės aktus dokumentacija nėra pakankamos kokybės, siekiant parengti nuomonę ir siekiant suteikti galutinę galimybę pareiškėjui papildyti informaciją. E, iš tiesų kartais e, e, bandant tai daryti, tai aiškinama taip, tarsi manoma padėti pareiškiai ir kad už jį yra atliekamas darbas, bet iš ties e, tai nėra teisingas aiškinimas, nėra taip, kad mes atliktumėm jų e, darbą, e, bet pranešėjai turi suformuluoti labai konkrečius klausimus ir suteikti tą galutinę galimybę prieškėjui pateikti išsamesnį informaciją. Ir mums yra visiškai aišku, jeigu pareiškėjas ne, nepatikė nuodingos informacijos ir mes ne, neturime pagrindo tvirtinti teigiamos nuomonės, tai tuomet ir neturėtumėm to daryti. Dėl naujausio uh, sąrašo galiu patvirtinti, kad e, iš tiesų labai sumažėjo medžiagų skaičius, medžiagų, kurias įtraukėm į šitą sąrašą. Nes iš tiesų prieš vertinant medžiagą reikia e, e, atik, atlikti atitikties patikrą ir tai atitinka apeliacinio komiteto sprendimą kuris buvo nulevęs medžiagos vertinimo sprendimą. Nes tuo atveju pagrindinis elementas, tai buvo standartinė informacija ir mes turime reikalauti atitikties patikros. Ir tai pagrindinė priežastis, dėl kurios dabar medžiagų skaičius yra kur kas mažesnis. Tai nereiškia, kad likusiais metais medžiagų skaičius ir toliau bus mažas. Kai pernai paskelbėme medžiagos sąrašą, kai baigėme renkti e, sprendimus e, ir baigė plaukti informaciją, iš tiesų valstybės narės galėjo atlikti medžiagų vertinimą, kaip e, išvengti to, kad būtų gaunama nekokybiška informacija. Na, iš tiesų, tai susijęs su tuo, kad mes keičiame savo darbo tvarką, dabar pasikliauname ne tik kompiuterinė kontrolės sistema vertinant gaunamą dokumentaciją arba, arba gaunant atnaujinamą informaciją at, atliekamą rankinę atranką, kai manome, kad tai reikalinga, kad galėtumėm užtikrinti, kad yra aiškus pagrindimas, dėl ko nėra bandymų ir bandymų rezultatų. Būtent taip dabar dirbame ką dar ketinu aptarti su valstybėm narėm, neužilgo, o taip pat ir su mūsų valdymo taryba, tai tai, kiek e, pajėgumo turi valstybės narės e, dabar, kurį, kurį būtų galima panaudoti kitaip, kad būtų galima užtikrinti geresnę kokybę. Tai yra, kad turėtumėm dirbti kartu su pramonės e, e, sektorium savanoriškai. E, iš tiesų reikia savanoriškų sustarimų su pramonės sektoriumi sektoriais, kad būtų galima atlikti šitą darbą. Kaip tik tai šio mėnesio pabaigoje apie tai kalbėsime su valstybėm narėm ir kitais metais esame numatę bandomąjį projektą, kuriame dalyvau savanoriškų pagrindų valstybės narės kai kurios ir pramonės sektoriaus atstovai, nelaukiant sprendimo dėl dokumentacijos vertinimo. Būtent to dabar siekime. Dėl klausimų dėl žiedinės ekonomikos Taip, vyko pradinė diskusija su komisija. Tai buvo na, pirmo šių metų pusmetį, kalbėjome apie tai, kaip būtų galima prisidėti prie na, tikslių politikos dokumentų reikimo. Jūs kalbėjote konkrečiai apie vieną jų, tai yra politikos alternatyvų analizė. Tai iš ties būtų labai svarbus siekiant uh, užtikrinti, kad didelį surūpinimą keliančios uh, medžiagos nebūtų paprasčiausiai perdirbamos ir gražintos į sistemą. Mes uh, laukiame, kol komisija pateiks konkrečius pasiūlymus, laukiame, kad komisija konsultuotųsi su mumis. Uh, mes sutarame, tai būtent taip bus dirbama, bet kol kas nesame gavę jokio projekto. Ir, na, dėja šio požiūrio darbo tvarkė turbūt sukas nemažai iššūkių. Dėl to, kas buvo pasakyta apie kriterijus taikomus endokrininę sistemą ardančio medžiagom, Komisijos narys Andriukaitis kaip tik tai pateikė pasiūlymą dėl pesticidų ir biocidų šio požiūriu. Ir e, kaip, e, kaip agentūros e, ir SAIREKA yra pasirengusios dirbti kartu, renkti rekomendacijas Visų pirma, kad būtų galima atidžiai stebėti politikos debatus, kurios dabar vyksta, kad komisija galėtų baigti renkti uh, galtinius kriterijus. Ir aišku, mes pris, uh, prisidedame mokslinio uh, požiūrio, kai vyksta valstybių narių susitikimai. Antra, žengėme pirmosius žingsnius parengti bendras rekomendacijas dėl pesticidų ir biocidų, kad turėtume tą bendrą vien, vieną dalį. Na, o kalbant apie ryčių rekomendą, tai iš tiesų nebūtinai reikia kriterijų, mes galime remtis PPO apibrieštimi. Atsiprašau, pasuo apibrieštimi, bet svarbu, kad būtų uh, E, kriterijai ir mes turime užtikrinti, kad e, jeigu medžiaga yra priskiriama e, prie endokrininę sistemą ardančių medžiagų, tai pesticidai ir, ir biocidai, tai būtų, tai reikėtų na, taikyti ryčio reikalavimus, nes daug cheminių medžiagų galima naudoti įvairiom paskirtim. Na, o dėl fitosanitarinės e, politikos. Na, Negaliu Jums labai čia ko daug pasakyti, nes su mūsų agentūra nesikonsultuojama šio klausimu, tai daugiausia siejasi su e, pesticidais ir e, e, tai labiau būtų EFSA kompetencija reaguoti ir pasisakyti dėl tokios politikos. Aišku, jeigu su mumis bus konsultuojamasi tai tuomet e, mes galėtumėm telkinti EFSAI, jeigu reikėtų e, EFSAI mūsų pagalbos. Dar pamiršau paminėti e, klausimą dėl bandymų su gyvūnais. Kada galime tikėtis bandymų su gyvūnais pabaigos. Ir pristatymo metu minėjau, kad nemažai e, pažangos yra padaryta, kalbant apie reguliavimo tvirtinimą įvairiausių kitokių bandymų, kaip pavyzdžiui, in vitro bandymų ir taip toliau, kalbant apie importuojamas cheminės medžiagas, tačiau kalbant apie ilgalaikį cheminių medžiagų poveikį, pavyzdžiui, kai e, kitos medžiagos gali būti kancerogeninės. Iš tiesų, tokių bandymų nepakanka, kad būtų galima vienareikšmiškai įrodyti. kad e, iš ties e, patvirtintos tokios savybės, e, ne. Tačiau kalbant apie bet kokias alternatyvas bandymams su gyvūnais. Tai mes ketiname renkti pranešimą, ataskaitą kitais metais, kurį vertinsime tai kaip, kaip mokslininkai prisidėjo tindami alternatyvius bandymus ir kitais metais galėsime aiškiau pristatyti savo išvadas. Ačiū Jums už atsakymus. Dar turiu vieną papildomą klausimą. Į posėdį vėlavau, gal jau jį atsakėte. Tačiau, jeigu teisingai supratau, e, kad jūs minėjote, kad dviejose trečdaliuose bylose duomenys yra nepakankami Ir e, taip pat kalbate apie tai, kad e, iki kitų metų turi būti atlikta didžioji darbų dalis. Praėjo dešimt metų ir vis dar dviejose trečdaliuose bylose duomenys yra nepakankami. Taigi, kokį spaudimą galima padaryti, kad e, surinktume kokybiškus duomenys? Ir mes, aš suprantu, ką jūs sakote, tačiau kokios yra viso to pasakmes, jeigu bylose duomenys yra ne, nepakankami. E, reikia paminėti vieną dalyką, kad kalba eina ne apie nekokybiškus duomenys, bet apie nepakankamus duomenys. Ir tokiu atveju mes turime įvertinti kitą pateiktą informaciją. Dažnai įmonės netlieka e, bandymų, kokį ilgalaikį poveikį e, turi cheminės medžiagos. O pagal teisės aktus moksliškai e, reikia įrodyti, sakykime, kodėl tokie bandymai tam tikroms cheminėms medžiagoms nebuvo atlikti. Ir jeigu mūsų mokslininkai sutinka su pateiktomis priežastimis, mes e, tokiu atveju priemame informaciją, e, priemame, e, sakykime, sprendimą, kad būtų atlikti alternatyvus bandymai. Tokiu būdu mes, sakykime, raginame įmonės pateikti taip pat ir, sakykime, papildomą kitą informaciją, kuri mums būtų primtina. E, kokia politika vadovaujamės? Mes e, daugiausiai dėmesio skiriame medžiagoms, e, kurios yra potencialiai pavojingos, kurios yra didelį susirūpinimą keliančios, kad tikrai mūsų dėmesys daugiausiai būtų skiriamas toms medžiagoms, kurios jau yra traktuojamos kaip pavojingos. Ir jų poveikis aplinkai ir sveikatai vidutiniu laikotarpiu yra žinomas. Aš norėčiau, kad būtų e, pasiektas susitarimas su sektoriais, kad e, pramonės atstovai patys užtikrintų, kad mums pateikta informacija būtų pilna. Tokiu būdu mes sutaupytumėm labai daug laiko. Nes e, supraskite, visu, mums tenka labai didžiulė darbo našta, peržiūrint pateiktą informaciją, atliekant įvairias analizės ir tik tada E, sakykime, atlikus tokius darbus, mes galime teikti pasiūlymą dėl rizikos e, vert, kontroliavimo priemonės. Visas šis procesas trunka kelis metus, tad jį būtų galima sutrumpinti kūrybiškai ir jeigu mums pavyktų susitarti su sektoriumi, kad visos bylos būtų peržiūrimos vienu metu. Tuo tarpu įmonės, ats, e, įmonės prisimtų įsipareigojimą e, parengti e, bylas su išbaigta informacija. Jūs kalbate apie e, terminus, apie savanorišką požiūrį. Man visą tai neskamba labai rimtai. Na, jeigu mes ir kalbame apie savanorišką požiūrį, galų gale sektorius Kitaip tariant, jeigu sektorius nedarys tai, ko mes norime, mes vadovausimės sena procedūra, e, tikrinsime medžiagas ir priimsime sprendimus. Ir jūs minėjote, kad e, tai naujai procedūrai terminas yra kiti metai. Ne, mes tiesiog išbandysime kitais metais tą naują procedūrą. Pirmininkas, Pone Perika norėtų taip pat užduoti klausimą, tačiau tai būtų jau paskutinis kalbėtojas, nes po šio darbo tvarkės punkto bus kitas dar labai svarbus darbo tvarkės punktas. Dėkuoju pirmininkė. Šis klausimas pereitais metais buvo plačiai aptarnėjimas Niderlanduose. Um, E, žinote, kokia yra situacija e, Niderlanduose ir norėčiau sužinoti dėl automobilių ir emisijų. E, kitaip tariant, Mane stebina, sakykime, kad mes nustatome labai griežtus reikalavimus žemės ūkiui, bet tie reikalavimai daug švelnesni automobilių sektoriui. Agentūros atstovas. Dėl vandens reikia vadovautis vandens pagrindų e, direktyva, kiek nitratų, nitritų gali būti geriamame vandenyje ir kaip e, koncentraciją būtų galima mažinti. Kaip agentūra mes e, norėtume mm, aktyviau dalyvauti šioje srityje su sąlyga, kad į mūsų bus, į mus bus kreiptasi. Ir apie tai kalbėjau savo įžanginėje kalboje. Akivaizdu, kad e, veiksmų reikia įvairiose srityse. Negalime imtis tik iniciatyvų, kurios įtakoja žemdirbius, bet, pavyzdžiui, nieko nedaryti degalų atžvilgiu. Arba, pavyzdžiui, e, kaip degalai yra deginami automobiliuose, e, taip didinant taršą ir klimato kaitą. E, kitos agentūros taip pat galėtų bendradarbiauti ir pateikti pasiūlymus, kaip pasiekti didesnės pažangos. Mūsų agentūra gali pateikti jums visą turimą informaciją, e, kai parlamentas peržiūrės politikos pasiūlymus. Dėkoju. Siūlau baigti diskusijas šiuo klausimu. Ir norėčiau padėkoti e, Europos cheminių medžiagų agentūros e, direktoriumi direktoriui už dalyvavimą e, posėdėje ir už e, naudingus atsakymus. O dabar siūlau pereiti prie kitos, prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra keitimasis nuomonėmis su komisija dėl trečiojo ir ketvirtojo realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų taršalų kiekio teisės aktų rinkinio. The controversial nature of certain elements Kadangi ankstesnis RDE paketas turėjo kontroversiškų aspektų ir Volkswagen skandalas išryškino tam tikras problemas, mes nusprendėme atidžiai stebėti situaciją šioje srityje. Emis komiteto nariai taip pat pakviesti iš šio klausimo aptarimą. Ir daugiau negaištant laiko, norėčiau pasveikinti ponę Džoną Šichovską, kuri atstovauja GRAU generalinį direktoratą. Ir paprašysime ją pasisakyti. Po to diskutuosime šiuo klausimu. Prašom. Labai ačiū, ponia pirminkė. Labas vakaras, ponės ir ponai. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už kvietimą, už šią iniciatyvą, nes mes esame įstikinę taip pat, kad kadangi ši tema yra labai svarbi ir diskusijos vykusios dėl RDE paketo metų pradžioje reiškia, kad reikia informuoti Jūs apie komisijos darbą, mūsų ketinimus ir planus. Todėl tai džiaugiamės galėdami Jūs šiandien informuoti apie trečiąjį ir ketvirtąjį paketą daugiausia, aišku, trečiąjį paketą, kur darbas pasistumėjęs į priekį. Taigi, apibendrinant, nuo pat pradžių ketiname e, šitos realaus laiko emisijos matavimo testus e, parengti laipsniškai. Pirmas, antrasis paketas jau parengti, trečias paketas turėtų būti parengtas kitų metų pradžioje ir tai garantuotų, kad realūs išmetalai būtų išmetuojami tiksliai, e, tam egzistuoja visa technologija ir e, teisės aktai taip pat yra parengti. taigi kitų metų pradžioje užbaigsime renkti trečiąjį paketą. Tai yra antrąjį paketą. Dėl trečiojo paketo, mm, dėl realiųjų emisijų reglamento, turiu pasakyti, kad darbą reikėjo nu, dirbti labai greitai. Pradėjome dirbti metų pradžioje, o rugsėjo mėnesį jau baigėme vidaus analizę, konsultavomės su sektoriumi valstybėmis tarėmis ir dabar vyksta vidaus procedūros. Jeigu viskas bus kaip numatyta, paketas bus patvirtintas iki metų pabaigos. Kas yra RD trečiajame pakete? Keli klausimai, kurie nepakliuvo ankstesnį paketą. E, svarbiausias elementas ir e, dalelių matavimas realiomis sąlygomis. Ir antras dalykas tai yra šaltas užvedimas. Taip vadinamas šaltas užvedimas. Taip pat kalbame apie RDA hybridiniams automobiliams. Taip pat regeneracijos įvykiai, tai gana techniškai skambantis terminas, papasakosiu paprasčiau netrukus. Taip pat atitikties veiksnių skaidrumas per teikiant atitikties sertifikatus ir pagaliau yra keletas elementų, kurie nėra tokie svarbus, tačiau juos reikia reguliuoti, tai tam tikrai elementai susiję su kai kurių kategorijų automobilių greičiu. Ir taip pat kai kurių mažų gamintojų klausimais. Taigi, iš eilės. Kalbėsiu gana bendrai, o vėliau galėsime per klausimus pasigilinti įvairius aspektus. Pirmiausia, dalelių skaičius. Kokioms, kokiems automobiliams svarbu dalelės? Aišku, dizeliniai ir benziniai automobiliai. Čia pakliūna. Uh, uh, diesel vehicles, they are already equipped with... Uh... Tačiau skirtumas yra uh, svarbus, dizeliniai automobiliai jau turi darelio filtrus, o kalbant apie uh, benzininius automobilius, tai juose, į juos dalelių filtrai nededami, išskyrus vieną modelį, planuojame pradėti naudoti dalelių filtrus dar net ir neišsigaliojus šioms taisyklėms. Čia iš esmės kalbame apie GDI tipo automobilius su, su bendrojo tyrimų ten, centro pagalba, pagalba padarėme išvadą, kad galima išmatuoti. GDI tai yra bendroji paškimo sistema. Taigi, tyrimų centras teigia, kad galima išmatuoti dalelės panaudojant portatyvinės sistemas. Todėl manome, kad tokios sistemos ir bus naudojamos išmatuoti dalelių skaičių. Ir čia du komentarus svarbus. Skirtingai nuo azoto oksidų diskusijos, kur kalbam apie atitirties veiksnį, kuris leistų numatyti tam tikrą laiką pasiekti tam tikrą ribą. Čia jokių nuolaidų nebus gamintojams. Ne, nebus jokių atlikties veiksnių. Mes manome, kad panaudodami filtrus gamintojai galės užtikrinti reikalavimų vykdymą nuo tada, kai išsigalios šie reikalavimai 17-18 metais. Tačiau mums reikėjo, aišku, kaip ir azoto oksido atveju, įvertinti matavimo įrangos tikslumą. Kadangi darbas su prototėjimis sistemomis pasistovėjęs priekį, visgi yra dar netikslumų ir to reikėjo teisės aktuose tai e, atspindėti. Numatome tam tikrą maržą. Tai nėra kažkokia lengvata, tiesiog marža kuris sudaro 0,5. Taip pat numatome peržiūros sąlygą, gerėjant įrangai mes ketiname sumažinti šią maržą vėliau. Antras svarbus klausimas - šaltas užvedimas. Tai yra pirmos penkios, penkios variklio darbo minutės, kuomet emisijų lygis yra didelis. Tos emisijos, kurios yra stebimos portatyvinių sistemų. Jos yra stebimos, bet neskaičiuojamos. O dabar mes norime užtikrinti, kad tų pirmųjų 300 minučių e, skaičiavimas būtų įtrauktas į bendrą emisijų apskaičiavimą. Svarbiausias klausimas, kaip tas penkias minutės įtraukti, nes tai jos gali turėti įtakos galtiniam rezultatui. Panalizavome kelis metodus ir galiausiai du laikome patikimiausiais. Taigi tiesiog pridedant tas penkias, pirmasis penkias minutės prie emisijų apskaičiavimo per visą RDE kelionę ir tai turėtų mums pateikti gautinį rezultatą. Tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad skirtingai nuo kai kurių klausimų, kaltinimų, kuriuos esame girdėjome, čia nėra būdas atskiesti tas penkias minutės, nes atskirai jas skaičiuojame. Kelionė mieste, kuomet daugiausiai yra teršiama, tai yra matuojama atskirai ir taip pat atskirai matuojama visą kelionę. Šitą metodologija yra tikrai labai griežta. Mes atskirai žvelgiame į miesto ciklą. Kitas metodas, kurį vertiname, tai yra 2A metodas, jeigu kas apie tai girdėjote. Jis leidžia atskirai apskaičiuoti šalto užvedimo, šalto variklio darbą ir tolesnį darbą. Atlikome tyrimus dėl to, kaip tas šalto variklio atstumas galėtų būti apskaičiuotas, kadangi rezultatas aiškus, kad skirtumai yra tarp 7 ir 46 km. Negalime pateikti referencinio dydžio. Todėl mes tokios vertės negalime pateikti šalto variklio darbo atstumui. Todėl mes parinkome pir pirmąjį nulinį metodą įtraukiant penkias minutės į bendrą testą. Taip pat e, įtraukiame ir karšto variklio užvedimo etapą. Tai yra rezultatas iš pastarojo skandalo, nes karš, karštas variklis kartais e, išmeta karšalų daugiau, o tai tai prieštaravo logikai, to fiziškai negalima paaiškinti. Todėl e, mes nusprendėme, kad per testą turi būti vykdyta viena kelionė karštų variklių. Ir trečias svarbus elementas tai yra regeneracijos įvykiai. Įvairūs įrenginiai, filtrai turi būti uh, išvalomi tam tikrų momentų ir tuomet emisijos yra daug didesnės. Tai turi e, įtakos bendram emisijų lygmeniui. Ir tuos regeneravimo įvykius e, mes e, apskaičiuojame panaudojant tam tikrus veiksnius. Na ir ketvirtas elementas - hybridiniai automobiliai Mes, mums buvo aišku, kad reikia analizuoti, kaip elgėsi ir hybridiniai automobiliai realiomis vairavimo sąlygomis. Buvo tam tikrų dilemų susijusių su vertinimų metodais, nes dabartiniai metodai skirti vertinti CO2 tik tai. Taigi mes pasirinkome kitą metodą, kuris palygina bendrą rezultatą išmetant e, azoto oksidus ir CO2 ciklą. Ir svarbiausias, paskutinis elementas, kurį svarbu pabrėžti, tai yra atitikties sertifikatų klausimas. Mes siūlome nustatyti privalomą informaciją dėl atitikties veiksnių atskiriems individualiems automobiliams būtų tokie tris tikslai. Tai yra skaidrumas visų pirma, vartotojai patikėma informacija, koks geras ar blogas yra automobilis tar, taršos prasme. Antra, būtų teikiama paskata automobiliams geriau veikti taršos prasme. Ir trečia, taip galima palyginti gamintojų rezultatus e, gamintojų rezultatus ir nepriklausomų testuotojų rezultatus. Tai naudinga būtų visiems, skaitant ir informaciją apie ateities veiksnius. Tai ši priemonė labai sustiprintų e, skaidrumą. Na, mano laikas jau baigėsi, aš jau per ilgai kalbu. Manau, kad viskas. Jeigu turite klausimų dėl dalykų, kurių detaliai neaptariau. Prašom klausti ir aš paaiškinsiu. And... Ačiū. Galime pradėti diskusijas panedaliai. Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisijai iš tai, kad atvyko į posėdį pasidalinti daugiau informacijos dėl, dėl to, kas siūloma yra. Aš tikiu, kad labai svarbu patikimai tikrinti transporto priemonių išmetamas e, e, teršalus ir todėl labai svarbi procedūra tinkama yra, kad būtų galima patikimai e, išmatuoti teršalus ir taip pat reikia užtikrinti taršos standartų gyvenimą. Norėčiau sutelkti du klausimus. Pirmiausia, tai kietųjų dalelių klausimas, tai jau buvo minėta žanginėje kalboje, mano supratimu, labai teigiama tai, kad Europos komisija E, bando įdėkti kietųjų dalelių matavimus naudojant nešiojamas sistemas, tačiau mano e, klausimas yra toks, ar iš tiesų e, tie, tie instrumentai padės patikimai išmatuoti uh, išmetamas kietasias dalelės, nes aš, e, kaip suprantu, yra dar galima e, spraga, kurią galėtų pasinaudoti gamintojai, jeigu jie projektuos taip degimo sistemą Jeigu iš tiesų tų kietųjų dalelių bus daugiau ir nebus galima to suskaičiuoti, tai klausimas komisijoje toks, ar kietųjų dalelių ribos nustatytos dabar, tos nešiojamos sistemos e, iš tiesų gali sugauti visų dydžių kietasias dalelės, ar visgi e, kažku, kažkas lieks nereglamentuojama ir ką e, komisija planuoja daryti, kad užtikrintų, kad netgi ir smulkiausios kietų, kietusios dalelės, kurios yra pavengiausios sveikatui, būtų teisingai išmatuotos. Ir, um, paskutinis pastebėjimas yra dėl išderinimo į, į, į tai su 33 konstatuojama dalis yra žingsnis teigiama linkme, tinkama linkme, siekiant, kad nebūtų piknaudžiaujama tokiais išderinimo įtaisais, tačiau vis dėlto ar bus užtikrinta, kad nacionalinės valdžios institucijos tinkamai gyvendins dabar galiojančias taisyklės. Uh, Ir mm, šiuo požiūriu norėčiau sužinoti, kada komisija paskelbti suderintas gairias dėl išderinimo įtaisų ir ar o, iš tiesų bus numatyti privalomi bandymai ir ar komisija gali patvirtinti, kad o, iš tiesų o, tai leis užtikrinti, kad būtų taikomos naujasios technologijos ir kad o, e, nebūtų nekokybiškų e, e, konstrukcijų. Ačiū, ačiū komisijai išmaiškinimą, turiu porą techninių klausimų. Vienas labiau galbūt procedūrinis klausimas būtų. Pirmiausia, dėl kietųjų dalelių ir jų filtro. Jei e, teisingai mane informavo, kad e, iš tiesų filtrai nėra jautrus temperatūrai, nesvarbu ar variklis šaltas ar karštas, filtras e, gali atlikti. Na, e, ir veikti pagal savo paskaitį, kodėl čia išskiriami yra e, karštie šalti varikliai. Ir e, kitas klausimas, tai būtų atitikties e, koficijantas, nesvarbu kaip jį vadintumėm, kad mes suprantame, kad leidžiame transporto priemonėms išmesti 50 procentų daugiau, ne, negu kad yra teisinė riba, kalbame apie vieną su pusę Kalbant apie nešiojamas sistemas, jeigu taikomas vienas su pusė tiek ties koficijantas, tai e, reiškia, kad nešiojamos matavimo sistemos iš tiesų netliks e, darbo, nes tikslumas bus 50 procentų. Ar aš teisingai tai suprantu? Ar dėl to pasirinktas koficijantas vienas su pusė? Tai ar iš tiesų tik tai tokio tikslumo yra nešiojimo sistemos, kalbant apie kietųjų dalelių matavimą? Kitas mano klausimas, paskutinis klausimas yra tai ne, dėl uh, techninės darbo uh, grupės. Prieš porą savaičių iš komisijos gavome dalyvių sąrašą. Uh, šitų RD e, posėdžių tai organizacijos buvo e, įvardytos, e, pavardės, trys posėdžiai yra vykę datos pateiktos ir iš tiesų daugiau negu 50 procentų visų dalyvavusių posėdžiuose sudarė gamintojų atstovai. Ir e, iš dalyvių sąrašų galima spręsti, kad valstybėm narėm praktiškai nebuvo atstovaujama, tik tai vienai ar, ar kelioms. Ir turint galvoje, e, kad tai yra labai politizuotas klausimas, galbūt galėtumėt paaiškinti, kodėl e, tokiuose aukšto lygio susitikimuose daugiau ne pus, negu pusė dalyvių yra gamintojų atstovai. Dėkui. Ačiū, panas Ekat. Ačiū. Mano pirmasis klausimas taip pat apie koficijantą yra dalyvavau ir anksčiau keičiam, keičiamas e, nuomenėmis, e, buvau pataisytas, e, tai turime, e, turiu pasitaisyti, kalbame ne apie tiekties koficijantas, kai buvo kalbama apie azoto oksidus, dabar kalbame apie pietasias dalis, bet buvo kalbama apie tai, kad tai yra e, koficijantas, e, kuris yra skirtas matavimo netikslumo. Buvo kalbama apie, apie 0,5, bet esmė yra tokia pati, kad 50 procentų ribos galima viršti, nesvarbu, ar tai vadinsime 50 procentų netikslumo koficijantų, kalbant apie azoto oksidus oksidus, kalbėjome apie, apie tikties koficijantą. Iš tiesų keičiate ribas, dėl kurių susitarėme bendro. E, e, bendros e, teisėkuros proceso metu. Ir iš tiesų tai ne, nėra. Uh, atitikties koficijantas, toks koficijantas, bet procentas tas pats 50. Ir e, mes žinome, kad įmontavus e, filtrą galima e, užtikrinti mažesnę ribą. Uh, Mm, tai dabar leidžiamės į e, labai techninės diskusijas su automobilių gamintojais, kalbame apie matavimų netikslumus, bet žinome, kad iš esmės sprendimas yra paprastas. Ar bus reikalavimas e, montuoti filtrus ar, ar ne, kodėl tai darome, aš tikrai to nesuprantu. E, kuri valstybė narė verčia jūs eiti tą linkmę, norėčiau tą išgirsti iš jūsų, kodėl mes vėl einame tą. Ta linkme, nes iš tiesų silpninami yra standartai, kurių sutariam, jeigu nėra techninių priežasčių, tai jie tiesiog turi na, montuoti tos filtrus. Ar tai taip sudėtinga ir aš taip nemanau, tai iš tiesų galbūt galėtumėt mus čia nušviesti. Uh, Ir, na, šiuo atveju galbūt ir nekalbėsime apie atitikties koficijantus, bet vis tiek tai yra 50 procentų. Antras klausimas, kurio visiškai neminėjote, bet iš tiesų yra procesas susi, susijęs su rekomendacijom dėl išderinimo į įtaisų. Galbūt galėtumėt pasakyti, kiek toli yra nueita, kokia pažanga yra, bet kas mane ramina, kad iš tiesų mes e, vėl tos pačius europinius pastus pakliūsime, nes iš tiesų techniniuose komitetuose tiek daug viskas yra e, apibrėžiama, kad jeigu kažkas šiek tiek skiriasi, tai staiga nebetraktuojama kaip išderinimo įtaisas. Mes nu, žinome, kad. E, Žinoma, kai dabar diskusijos yra po 22 minučių fiatose, tai jau nebėra išderinimo įrenginys. Ir, ir, Iš tiesų, jeigu tai nevibriešta yra, tai ir nėra išderimo įteisės. Mes žinome, kad e, nėra kažkokių tai techninių priežasčių, e, kurios e, neleistų dėkti programinės įrangos, kurios tai išimtų, bet iš, iš tiesų bijau, kad mes nepakliūtumėm į tos pačius spastus, kad viską labai tiksliai apibrėžiame techninio požiūrio. Uh, nurodome labai tiksliai gamintojams, ką jie turi daryti ir jie tada žvelgia rekomendacijas ir galvoja, tai ten nėra parašyta, tai va, štai mes tai galime daryti. Ir tuomet e, dėgia, kas yra labai panašu išderinimą į teisus. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie sustarimą dėl klimato kaitos. Ir e, kiekvieno sektoriaus indėlį kovojant su klimato kaita. Šiuo atžvilgiu automobilių sektorija yra daug įmonių, kurios siekia laikytis ES lygmenių nustatytų reikalavimų. Konkrečiai aš norėčiau pakalbėti apie atitikties koficijantą 1,5. Aš manau, kad šis koficijantas buvo numatytas todėl, kad PEMS sukurta sistema yra netobula. Dabartiniai PEMS e, sistem, sistemoms gali būti taikomas 1,3 koficijantas ar yra galimybių patobulinti naudojimo sistemas? Mes laikomės nuomonės, kad jau dabar pagal esamos PEMS mechanizmus galime sumažinti atitikties koficijantą. Basas pasakė daug, ką aš norėjau pasakyti ir reikia vadinti dalykus jų vardais. Kai mes kalbame apie ateities koficijantą 1,5. Norėčiau įvardinti štai kokią problemą, kuri susijusi su procesais. Kodėl komisija nustatė e, dabartinių e, technologijų toleranciją, kuri yra daug mažesnė nei atitikties koficijantas? E, komisija yra apskaičiavusi nustačiusi 30 procentų ribą PEMS e, sistemoms, tad nesuprantu, kodėl buvo nustatytas m, tas ateities koeficientas 1,5, kuri šalis to reikalauja. Be to, e, esu girdėjęs pramonės atstovų, kad e, mes galime filtrai sugauti e, kietasias daleles, kurių dydis yra mažesnis nei vienas. Dėl um, šaltojo variklio norėčiau sužinoti, kodėl reikia laukti e, penkias minutės, kad variklis, variklis išiltų ir kodėl yra taikomas e, tas taip vadinamas e, nulinis metodas. Ar, um, sakykime, taikant jūsų naują metodologiją, tikrai galima atsižvelgti į emisijas šaltojo variklio sąlygomis. E, kolegė kalbėjo apie mažas dalelės, itin mažas dalelės. Laikausi nuomonės, kad mes nedarome nieko, kad paskatintume e, įmonės spręsti pagrindinę problemą, tai yra mažinti E, tų mažų dalelių, kietųjų dalelių kiekį, kuri, kurios patenka į mūsų organizmus. Ponas Turmes, aš puikiai prisimenu, kai visai neseniai buvo organizuotas mūsų parlamente klausimas. Ir man susidarė įspūdis, kad jeigu mes leisime pernelyg į detalų reglamentavimą, nebus gerai. Ir tuo metu buvo pasakyta, kad jeigu viskas yra pernelyg detaliai reglamentuojama, galima e, atverti e, reglamentavimo spragas piknaudžiavimui. Būtent e, tokios problemos, pavyzdžiui, kyla Junktinės Amerikos valstijose. Ir man atrodo, kad mes einame tuo pačiu keliu. Junktinės Amerikos valstijose yra institucija, kuri atlieka tyrimus ir ji nenumato konkrečių e, detalių, kurios, sakykime, leistų pramoniai piknaudžiauti. Tuo tarpu mes elgiamės priešingai. Taigi aš norėčiau e, gauti kažkokias garantijas, kad mes nepateksime į jau minėta, jau minėtus spastus. Toliau dar vienas dalykas. E, Kalifornijos valstija. Ten tūkstančiai, o galbūt netgi milijonai Volkswagen automobilių važinėja, tokių pat kaip ir Europoje, tačiau, sakykime, komisija dėl Audi nepasakė nieko nors Kalifornijos valdžios institucijos pareiškė, pateikė savo nuomos, nuostatą, nuomonę. Tad norėčiau sužinoti, ar jūs susisiekite su Kalifornijos e, valdžios atstovais ir, ar, ir ką jūs ketinate daryti. Pirmininkas, daugiau pasisakyti norinčių nematau, tad suteiksiu žodį komisijai. Ačiū už visus klausimus. Manęs e, nenustebino pateikti komentarai, e, įvardintos abejonės. Šios diskusijos, e, diskusijų kontekstas yra susijęs su diskusijomis, kurios įvyko dėl RDE antrojo paketo. Jeigu tos diskusijos nebūtų tokios nebūtų buvusios tokios e, sudėtingos, būtų lengviau diskutuoti ir dėl trečiojo ir ketvirtojo paketo. Mes e, e, siekiame dirbti kuo geriau, kuo skaidriau ir mano pristatytas darbų rezultatas yra ne vien tik komisijos techninio komiteto rezultatas. Mes dirbome kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, su mokslininkais iš valstybių narių. Taigi Neįsivaizduo, neįsi, negalvokite, kad e, kažkoks e, komisijos e, techninis komitetas parengė paslapčia pasiūlymą, kuris visiškai netitinka realybės. Atleiskite, jeigu pamiršiu kiekvienos jūsų klausimus, tačiau pasistengsiu juos visus atsakyti. Dėl kietųjų dalelių dydžio. Tikrai labai aktualus klausimas. Šiuo metu mes E, galime tik, kalbėti tik tai apie 23 nano medžiagas ir galbūt tai nėra pakankama. Tačiau vadovaujamės e, esamomis technologijomis ir rengdami šį pasiūlymą supratome, kad e, reikia būti ambicingisniems dėl kietųjų dalelių dydžio. Tačiau darbai buvo pradėti E, prieš du metus Ženevoje. Ir žinome, kad e, problema yra, kad turi būti sprendžiama ir kad ją pradėjome spręsti prieš du metus. Darbą tęsime. Ir e, nežinau, kada rezultatai bus, po dviejų ar trijų metų, bet darbas vyksta ir rezultatai bus įtraukti į teisės aktą. Taigi tai tiek būtų dėl kietųjų dalelių dydžio. Toliau kitas klausimas buvo susijęs su gairėmis. Aš nekalbėjau apie gairės, todėl kad viršiau man skirtą laiką, tačiau kadangi daugelis parlamentarų apie tai užsiminė, pakalbėsiu apie gairės. Mes e, dar kartą e, rengiame gairės ne vien tik komisijoje, komisijos viduje, bet bendradarbiaudami su e, mokslininkais iš bendrojo tyrimų centro. Žiūrėjome, kokia praktika egzistuoja, e, išanalizavome e, esamus išderinimo įrenginius ir mūsų tikslas yra štai koks Neketiname pakeisti esamų taisyklių dėl išderinimo įrenginių. Esami teisės aktai yra pakankamai aiškus, tačiau reikia užtikrinti, kad e, e tipo patvirtinimo institucijos e, E, juos įgyvendintų vienodai. Kitaip tariant, kad e, teisės aktų aiškinimas būtų vienodas ir kad ne nesusidarytų kokiu nors e, aiškinimo spragų. Todėl mes rengėme procedūrinės taisyklės, nes, kaip sakiau, pačios taisyklės yra pakankamai aiškios ir dėl draudimų, ir dėl išimčių taikymo. Be to, mes ketiname parengti tą išderinimo renginių sąrašą, kuris e, nebus baigtinis e, tam, kad, sakykime, būtų galima atsižvelgti į technologinę mm, pažangą ateityje. Tačiau tuo pat metu mes norime, kad gairės dėl išderinimo renginių būtų parengtos iki metų pabaigos. Tuo tarpu, kalbant apie antrąjį RDE paketą ir išderinimo įrenginių gairias, jų turėtų pakakti, kad būtų galima įvertinti e, įmonių e, strategijas ir kovoti su e, tais išderinimo įrenginiais. Dabar dėl filtrų ir jų e, jautrumo e, temperatūrai. E, prašysiu kolegės, kuri yra ekspertė šios ryties, pakalbėti apie filtrus ir jų jautrumą temperatūrai. Tačiau prieš tai norėčiau sureaguoti į klausimus, kurie yra susiję su ateities koficientų marža ar kaip ją pavadinsi. Vėlgi, noriu priminti tai, ką sakiau anksčiau. Jeigu nebūtų buvus, buvę diskusijų dėl antrojo RDA paketo, niekas e, nesistebėtų, kad yra nustatoma tam tikra marža e, PEMS sistemai emisijoms e, nustatyti. Ne, nesvarbu, apie kokias emisijas mes e, kalbame. Jeigu jūs norite šią maržą vadinti atitikties koficientų, galite tai daryti. Bet e, tai nėra tai, ką mes aptarnėjame metų pradžioje. E, kalba eina apie pakankamai naują įrangą, kuri gali dirbti ir geriau, ir praščiau. Ji gali geriau matuoti vienoje kelionės dalyje ir praščiau kitoje. Daug kas priklauso nuo to, kur bus montuota įranga Ir jūs uždavėte e, klausimų, ar visa tai yra susijęs su pačia įranga, ar ji tinka tikslui. Taip, mes atlikome trijų metų studiją bendrame e, tyrimų centre su PEMS sistemomis. Ir studijų metu e, paaiškėjo, kad PEMS sistema, tokia kokia yra dabar, nėra tobula. E, dėl 1,5 koficento, ar toks variantas yra priimtinas? Tai yra mažiau nei reikėtų nustatyti. Kodėl? Todėl, kad pasirinkdami 1,5 koficentą mes e, Tokį variantą pasirinkome, todėl kad PEM sistemos buvo įvertintos kitos, skirtingose laboratorijose ir palyginti įvairi, įvairūs laboratorijų rezultatai. Nebuvo atsižvelgta į tokius dalykus kaip išorės poveikis, realaus veikimo poveikis ir taip toliau. Ir kadangi sistema buvo įvertinta tik tai laboratorinėmis sąlygomis, turi būti numatytas tam tikras ko koficijantas. Pač, pat, pačio ko, patikties koeficiento dydis gali būti um, kvestionuojamas dalykas, bet uh, jis yra nustatytas todėl, kad reikėjo atsižvelgti į tam tikrus išorės veiksnius, kurių laboratorinius sąlygomis negalima buvo įtraukti. Ir tokį, tokio dalyko uh, nepageidavo uh, komisija. Um, bet pramonė nes buvo sakyta, kad yra e, tam tikrų sistemų, kurios geriau matuoja ir kurios praščiau matuoja. Taigi e, turėjome kažkokią maržą nustatyti ne, ir nustatydami koeficientą vadovavomis argumentais. Argumentai parodė, kad e, būtent toks nu, atitikties koeficientas yra reikalingas e, PEM sistemams naudojant. Toliau dėl procedūrų ir kaip buvo organizuojamas darbas. Esate teisūs, kad buvo organizuoti susitikimai su pramonės atstovais, ir pramonės atstovų buvo daug. Visi galėjo dalyvauti, jeigu nevyriausybinės organizacijos būtų norėjusios dalyvauti, jums, joms taip pat buvo, e, būtų suteikta galima galimybė. Taigi visi tiesiog gali dalyvauti mūsų posėdžiuose. Kiek visų mes E, pakviesti negalime, bet taip pat negalime pasakyti, kad e, žmonės į mūsų sutikimus e, negali atvykti. Kad posėdis vyktų teisingai, tinkamai, mes turime suteikti žodį visiems norintiems ir padaryti išvadas. Dabar dėl uh, E, valstybių narių dalyvavimo, kad dalyvavo dvi ar trys valstybės narės. Turėkite omeny, kad valstybės narės turėjo šį e, e, paketą aptarti ne vieną E, kartą nuolatinėme komitete, kur buvo komisijos pasiūlymas pristatytas. Taigi komisija, tiksliau valstybės narės yra tikrai viso proceso dalis, ne viena ar dvi valstybės narės, bet e, yra šalių, kuriuoms šis klausimas yra aktualesnis ir kurios nori dalyvauti e, paketo rengime. Ir tai yra normaliausia, pats normaliausias dalykas. Dėl 30 sekundžių, ar tai yra daug ar ne. Na, viskas priklauso nuo apibriešties. Mes pabrėžties negalime um, keisti. Um, mes vadovavomės uh, tarptautiniais standartais, kaip yra apibrieštas uh, šaltasis užvedimas. Toliau dar vienas labai svarbus uh, momentas. Uh, E, pernelyg detalus reglamentavimas, nepakankamai nustatyta detalių, galėjimas ar ne atlikti nepriklausomą testavimą. Galime su jumis tik sutikti, kad e, šiandienos problema yra ta, kad e, teisės aktai yra rengiami e, taip, kad komisijos įgaliojimai yra riboti. Todėl e, Jeigu jūs manote, kad e, taisyklės turėtų būti kitokios, kad e, reikėtų numatyti netikėtus testavimus, tai geriausias būdas apginti e, tokią poziciją yra tiesiog e, pritarti komisijos pozicijai, kai e, teisės aktas yra aptarinėjamas taryboje ir parlamente, nes komisija tokį variantą siūlė. Na, o dėl temperatūros ir dėl filtro atsakys mano kolegė. Labai ačiū. Na, nustebau išgirdusi klausimus, nes atrodo yra tam tikras netinkamas supratimas dėl to, ką gali padaryti benzino dalelių filtrai, ko jie negali padaryti. Paaiškinsiu. Aišku, filtras surenka dalelės, tačiau jeigu variklis išmeta labai daug dalelių, filtras surinks dalį o dalis bus išmetama į aplinką. Mane nustebino tai, kad jūs turite informacijos. ACC duomenys rodo, kad jeigu smarkiai pakrausi automobilį, esant nuleidžiant temperatūrai, padidėja išmetalų skaičius. Jeigu testus atliksime su tam tikromis kūro e, rūšimis, dar 4 procentais padidės išmetalai. Taigi, automobilis, kuris šiaip pasiek, e, laikosi ribų, viršys euro 6 limitą. Todėl mes ir sakome, ignoruokime tai, pažiūrėkime, kiek daugiau įranga išmatuoja iš metalų ir mes patalpinome automobilį į laboratoriją. Daug automobilių įvairiose laboratorijose ir daug matavimą atlikome. Jie parodė 50 procentų netikrumą E, esant žemai temperatūrai, tai kai kurie instrumentai tiesiog sulūždavo, todėl mes negalime e, jais, jos naudodami parengti teisės akto. Man atrodo tiek. Thank you very much. I think it's very... Man atrodo, kad yra tolesnių papildomų klausimų. Ne, neatsakėte dėl Audi, ar jūs sikite su Kalifornijos institucijomis? Ne, šiuo klausimu mes neturime ryšių su JAV institucijomis. Šis atvejis paaiškėjo vakar vakare, aišku, mes susisiektume su Kalifornijos išteklių valdyba, tačiau taip ir EPA. Kas kart, kai atsiranda tokia problema, mes e, žiūrime, ko galime iš jų pasimokyti. Gerai, labai ačiū už atsakymus, už atvykimą pas mus. Ir dabar paskutinis darbo tarkės klausimas, prieštaravimas pagal 106 taisyklę aktyvios medžiagos bentazono patvirtinimo atnaujinimas. Prašau kolegų ir darbuotojų leisti toliau mums tęsti posėdį. Jis dar nepasibaigė. Kas nori išeiti, prašom. padarykite tai tyliai. Ir dabar žodis prieštaravimo autoriui ponui pats. Ačiū pirinkė, ačiū kolegoms už jų kilnumą ir už tai, kad ramiai išeina iš salės tiesą sakant, man nusibodo kelti tuos prieštaravimus, tačiau negalėjau dabar susilaikyti irgi. Dar kartą kalbame apie prieštaravimą komisijos įgyvendinimo aktų pagal 106 taisyklę ir dar kartą kalbame tam tikros aktyvios medžiagos naudojamos augalų apsaugos produktuose leidimo atnaujinimas. Tai yra bentazonas, kuris naudojamas žemės ūkėje. Jis turi potencialą pasiekti gruntinius vandenis ir tai yra dažniausiai aptinkamas gruntiniuose vandenyse pesticidas. Ir ši situacija vienoda visoje Europos Sąjungoje, nors šis e, Šis, ši medžiaga yra endokrinę sistemą kenkianti medžiaga. Pagal 11.07 reglamentą, e, pesticidų reglamentą, pažeidžiamas atsargumo principas išdėstytas ES veikimo sutarties straipsnį. Komisijos reglamentas siūlo leisti bentazoną iki 2032 metų 31 sausio. 15 metų leidimas turi būti suteiktas, nepaisant to, kad komisija neturi duomenų patvirtinančių bentazono saugumą. Ir tuo pat metu ji prašo tų duomenų iš pareišk... pareiškos teikėjo. Tokia praktika Žinoma, kad kaip patvirtinimo duomenų procedūra buvo kritikuojama, nes ji leidžia, leidžia pardavinėti produktą dar neturint duomenų. E, Europos ombudsmeno sprendimas priimtas 16 metais sausio mėnesį dėl komisijos praktikos pateikiant į rinką pesticidus ragino komisiją nu, nustoti naudoti tokį patvirtinančią duomenų procedūrą, komisija pritarė ombudsmeno pasiūlymą, tačiau jie nesielgia pagal savo pažadus. Ir tai matome šiuo atveju taip pat. Galbūt šio prieštaravimo griežtumas nebus toksai pats kaip glifosado atveju, tačiau iš principo reikia laikytis esamų teisės aktų, kitaip mes atsidursime pozicijoje, kai patvirtintos medžiagos e, yra nesaugios arba netitinka egzistuojančių teisės aktų. Aš manau, kad neturime leisti e, išduoti leidimą aktyvioms medžiagoms 15 metų, kol nėra įvertintas jų pavojus prieš aptariant jų veikimą nuklinės sistemos atžvilgių, prieš e, konsultacijas su ekspertais toksikologijos, likutinių verčių, ekotoksikologijos rytyje. Tikiuosi, kad kolegos supranta tuos argumentus ir pritars mano prieštaravimui, o komisija atsiims reglamento projektą ir pateiks e, tą projektą, kai turės visus duomenis. Nu, ačiū. Galime pradės e, diskusiją, panas Jar. Ja, ja, vielen Dank. Äh, ich finde es erstmal gut, dass wir betont haben. Labai ačiū. Manau, kad gerai, kad, kad pabrėžime, kad tai yra įgyvendinimo aktas. Taigi čia mes tiesiogiai nedalyvaujame, čia dirba komisija ir taryba. Antra. Ką norėčiau pasakyti kaip žmogus besidomintis žemės ūkiu. Toks E, negalima sakyti, kad kas nors yra vien tik tai gera ar bloga, balta juoda. Jūs paminėjote endokrininės sistemos kenkėjus. Jų yra ir jūsų kavoje, bet niekas nedraudžia gerti kavos. Taigi pavojų yra visur. Svarbu ne tik tai ta aktyvi medžiaga, tačiau ir tai, kurį naudojame ir jos koncentracija. Žinoma, galima ginčytis be galo. Apie tai, kaip reikėtų bentazoną naudoti žemės ūkėje, tačiau nemanau, kad dėl to atsiranda pagrindas prieštaravimui. Ir e, dar moksliniai tyrimai dėl geriausio medžiagos naudojimo vyksta. Pati medžiaga yra pesticidas, augalų apsaugos produktas. Ir pranašumas yra tas, kad jis apsaugo vienas, vienus augalus, o, ne, o kitų ne. Tačiau jeigu jis naudojamas tinkamai, laikantis nustatytų apribojimų, tai pono Pots prieštaravimas nėra pateisinamas. Trumpai tokia mano pozicija. Taigi aš prieštrauju šiam prieštaravimui. Pone Gerling. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi girdėdama, kad ponas Pots, ponai Pots jau nusibodo kelti tuos e, prieštaravimus, nes man jau nusibodo kartuoti tą patį taip pat. Bet išsakysiu dar kartą, ką sakiau ne vieną kartą. Negalime argumentuoti visą laiką, kad komisija viršė savo įgaliojimus, nes mums nepatinka suomos priemonės turinys. Per reglamentas leidžia komisijai savo galės būtent taip ir panaudoti. Taigi procedūrinė prasme neturėtume čia prieštarauti. Mes tiesiog e, komitetą darome pasitikėjimo objektu, tai darydami nuolat. Ir e, daug kas e, jau nustoja mūsų klausytis. Dabar dėl turinio Man kyla problemų dėl tam tikrų detalių, aš apie viską detaliai nekalbėsiu, tą jau dariau anksčiau, niekas neklauso vis tiek. E, vienas svarbus aspektas tikrai. Čia ombudsmenas buvo neteisingai pacituotas rezoliucijoje. M dalis sako, kad komisija raginama nustoti naudoti patvirtinimo duomenų procedūrą. Beje, iš tikrųjų, ji ombudsmenė sako, kad reikia panaudoti procedūrą tik tai pateisinamais atvejais. Čia nesakoma nustoti naudoti, tiesiog atsargiai naudoti. Taigi citata rezoliucija yra netiksli. Čia taip pat sakome, kad reikia teikti prioritetą trūkstamos informacijos surinkimui prieš patvirtinant. Taigi, antras dalykas E, dalykas, kurį noriu pasakyti, kad e, teigiama, kad e, komisija pažeidė reglamento nuostatas. Tačiau taip nėra, bent zono atveju, tik tai vienintelis prašymas dėl duomenų buvo dėl endokrininio veikimo. Atliekant toksiškumo tyrimus su žirpėmis. Šis trūkumas buvo aptiktas vertinant kriterijus, tačiau dabar mes dar endokrininių destruktorių kriterijus rengiame. Tačiau negalima bet kokio prašymo išduoti leidimą laikyti įkaitų. Dėl to, kad dirbama endokrinų srityje. Ir jeigu mes sakoma, kad jeigu leidimą išduosime 15, 15 metų, negalėsime jo atšaukti. Ir aišku, kad jeigu bus rezultatų, kurie rodys, kad reikia e, produktą atšaukti, tai ir bus tam ir procedūros. Neturime bijotis to leidimo išdavimo. Ir jeigu nėra duomenų, kurie sako, ne, negalima išduoti leidimo, tai negalima sustabdyti leidimo išdavimo, kol e, sulauksime e, rezultatus apie endokri, poveikį endokriniai sistemai. Yra produktų daug, kurie iki šiol nesukelia jokių problemų, e, taigi joms nereikia užkirsti kelio ir per daug naudoti tą atsargumo principą. Ačiū, panas Gerbrandi. Um, Ačiū, pirmininkė, tarai kalbant, kaip daugelis kolegų prieštaravimą neturiu parengęs. Pirmiausia, norėčiau, kaip mano kolegos, pirmiausia, norėčiau išklausyti komisijos. Ačiū, pane Aken. Taip. Ačiū, panai, aš iš. Už prieštaravimą ir žalieji galime pritarti jums ir iš tiesų ne tik tai apie e, endokrininę sistemą ar dažys medžiagas neturime domenų, kaip, pažiūrėjau, komisija pasakė, kad kalbant apie toksiškumą, nebaigti bandymai yra su e, žiūrkėmis. E, iš tiesų Europoje laikomasi atsargumo principo. Ir akivaizdu, kad nereikėtų ginčyti ombudsmeno sprendimo. Dar tik tai prašote e, duomenų. Ne, ne visose šalise tai žinoma yra, tačiau jūs tai žinote ir tai yra, kad kalbate apie šitą uh, tvirtinimą, tai jau tai vyksta 15 metų ir dar nežinomas vis poveikis yra. Iš tiesų tai kenkia žmonių sveikatai, bet taip pat uh, ir pakerta pasitikėjimą komisiją, nes komisija yra silpna, neužtikrina standartų laikymosi, principų laikymosi ir iš tiesų piliečiai mumis. Piliečiai nepasitikė mumis, mumis nes nesilaikome savo pačių principų. Ir man atrodo, kad e, dauguma e, pritarė šitam prieštaravimui. Ačiū. Dabar galime išklausyti komisijos. Žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. Labadiena. diena. Iš tiesų dabar vyksta atnaujinimo procesas, nes kitai, kitais metais, 17, 17 metais baigsis leidimo galiojimas. Aišku, vyko pirmos diskusijos dėl projekto, jūs tai minėjote, e, su valstybėm narėm, reguliavimo komitete. Ir prieš leidžiantis detalės norėčiau priminti, kad tvirtinimo E, procesas taikomas augalų apsaugos produktams ir e, e, iš dviejų etapų ES lygmenių tvirtinamos medžiagos ir po to valstybės narės vaidina labai svarbu vaidmenį užduodamas leidimus augalų apsaugos produktams. Pasiūlymas pasiūlyme išdėstyta uh, tai, kas kelia susirūpinimą, tai pavyzdžiui, gruntiniai vandenis, endokrinė sistema ardančios medžiagos. Na, taip pat susirūpinimas dėl atitikties duomenų naudojimo, tai, tai buvo minėta, taip pat savoka. Patirinčių duomenų ombudsmenas e, iš tiesų e, neprašė nustoti naudoti tokius duomenis na, tvirtinant e, tą medžiagas ombudsmenas e, kalbėjo apie tokių domenų e, savoką pagal ankstesnį teisės aktą. Tai buvo direktyva 91. 91 4141 ir iš tiesų ten nebuvo nuostatų dėl, e, šitame, nu šitą savoką yra įtvirtinta dabar taikomose teisės aktuose 11.07 reglamente. Šis reglamentas nenu, nenurodo, kad negalima naudotis tokiais domenim. Reglamentas leidžia naudotis domenimis dviem atvejais. Pirma, kai yra naujų reikalavimų nustatytų vertinimo proceso metu. Tai reiškia po to, kai pareiškėjas pateikia dokumentus, Ir jeigu tuo metu pareiškėjas negali žinoti apie tokius duomenis pateikdamas duomenis ir antras atvejs, kai tokie duomenys yra naudojami, tai tuomet, kai atsiranda naujų mokslinių duomenų vertinimo proceso metu. Mes, aišku, labai rimtai vertiname ombudsmeno sprendimas, o dabar kitas dalykas e, - endokrininė sistema ardančios medžiagos, taip sakau, bet iš tiesų klius, nes EFSA naudojasi duomenimis e, vertinant poveikį, bet tai nebūtinai prilyginama endokrininė sistemoje ardymai. Uh, endokrininę sistemą ardančių medžiagų kontekste mes ne, nekalbame apie patvirtinančius duomenės, bet kalbame apie veikimo vertinimą. EFSA atlikdama vertinimą pasiūlė uh, klasifikuoti bentazoną ir priskirti antrai kategorijai pagal CRP reglamentą jau buvo priskirtas bendra zona tam tikrai klasiai. Ir ten nėra jokių nuostatų dėl reprotoksiškumo vertinimą atliko ECA ir klausėtės apie, apie tai, kaip dirba ECA kitų medžiagų srityje. Apie tai kalbėjo ignamasis direktorius. Ar iš tiesų CP klasifikacijoje nenumatyta kriterijų vento zonų. Ir iš tiesų e, jeigu pareiškėjas negalėjo žinoti e, tų domenų, jeigu nepakako domenų e, pateiktų tame etape įrodyti, kad bentazonas trikdo endokrininę sistemą, kaip tik tai todėl, atliekant vertinimą, paaiškėjo, kad yra naujų mokslinio domenų ir e, kaip tik tai todėl, kad e, kaip tik tai todėl e, komisija paprašė pareiškėjo pateikti domenų, kad EFSA galėtų tai įvertinti iki 18 metų pabaigos. Kitas iškeltas aspektas tai gruntiniai vandenis, kad metazonas gali nutekėti gruntinis vandenis, tai neneigiama ir, ir tai aiškiai yra pasakyta, jeigu netinkamai medžiaga naudojama, galima jos aptikti gruntiniuose vandenis. Pareiškėjas pateikė paraišką, joje nurodyti vairūs tipiniai panaudojimo būdai, uh, Ir pavojus, kad e, galima dirbos ar vandentaša atliekama pagal tam tikrą e, modelį atsižvelgiant į dirbožėmio tipus, vandenų tipus, tai iš tiesų e, vertinimas nėra atliekamas tam, tam tikram Europos regionui arba tam tikram dirbožėmio tipui, nes iš tiesų tai mm, yra tam tikras modelis, kuris yra taikomas. EFSA pasinaudojo šito modeliu ir e, nustatė, kaip būtų galima saugiai naudoti bendazoną, kalbant apie gruntinio vandenio ištiršimą. Iš tiesų, devyni scenarijai buvo tokie. Ir e, tam tikrai scenarijais buvo vardyta, kad saugu naudoti 960 gramų hektarui. Uh, norint tvirtinti medžiagą, užtektų nustatyti, kad yra vienas, e, vienas galimas e, saugus panaudojimo būdas. Šiuo atveju nustatytis devyni saugus, tai yra septyni iš devynių saugus būdai. Ir e, reikalaujama, kad valstybės narės skirtų dėmesį dirbožėmėje apsaugoti. Taip pat uh, gruniniams vandenims apsaugoti, jeigu naudojamas bentazonas iš tiesų, valstybės narės gali atsisakyti e, pripažinti leidimą suteiktą e, kitų valstybių narių, e, jeigu kyla nepriimtina rizika aplinkai. Tai reiškia, kad valstybės narės ne, neprivalo laikytis tarpusio pripažinimo principo. E, komisija yra tikra, kad siūlydama e, projektą neviršijo savo gyvendinimo gario ir e, laikėmės patvirtinimo duomenų savokos, kai numatyta teisės aktuose. Ir iš tiesų tai nepažeidžia nei ombudsmeno sprendimo, nei atsargumo principo. Ir kaip tik tai todėl e, buvo tikslinga na, teikti pasiūlymą dėl e, Mentasono e, leidimo pritesimo, nes buvo nustatyta, kad jį galima saugiai naudoti. Mes dar kartą suteiksime žodį ponui Pots. Ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau sureaguoti kolegoms. Aš neginčiu jūsų įvardintų uh, argumentų. Aš, man nepriimtinas 15 metų laikotarpis ir e, nepriimtina tai, kaip viskas, e, kaip ketinama pratesti leidimo galiojimą. Aš e, manau, kad e, ši medžiaga gali būti naudojama žemės ūkija, tačiau ne 15 metų laikotarpiu ir nesant duomenų, ar ši medžiaga yra saugi ar ne. Džiulį, aš nežinau, ar tu elgiesi, e, ar tu viską tinkamai supranti. Ir jų, jūs sakote, kad reikia daugiau vadovautis JAF modeliu e, rizikos e, rizika pagristų modelių, o aš norėčiau vadovautis atsargumo principu, toks yra skirtumas tarp manęs ir jūsų, bet aš aišku suprantu jūsų poziciją. Komisijai ačiū, kad e, tiesiog pagrindite mano abejonės. Dėkuoju. Can... Puiku, mes galime baigti mūsų diskusijas, tiesiog norėčiau priminti, kad Envi komitete mes balsuosime 8 lapkričio. O dabar galime baigti mūsų posėdį ir pasimatysime rytoj ryte.